Prašom, būsimas komisijos nariai. Herren Abgeordnete des Europäische Parlamentes. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami Europos parlamento nariai. Pirmininkė, kai pirmą kartą susitikome, jūs man tada paaiškinote, kaip jums svarbu, kad Europa turėtų tvarę transporto sistemą. Jūs taip pat man papasakojate apie mm, jūsų ryštą plėtoti mm, dviračių ir geležinkelių sektorius. Man buvo akivaizdu, kad tikrai mus sieja daug istorijos ir uh, Mes e, pergyvename ir geležinės uždangos laikotarpius, e, pirmininkas Berlyne, Žvatislavoje ir aišku, kad iš tikrųjų jaunimui gal sudėtinga tą suvokti, įsivaizduoti, tačiau Europos susivienimas buvo istorinis pasikeitimas ir e, šaltasis karas, Europos susiskaldimas turbūt didžiausia poveikia ir padarė transporto sektoriui. Todėl mano prioritetas bus įveikti tuos skirtumus, kurie vis dar egzistuoja, be kitų dalykų taip pat užtikrinant ir, kad Europos transporto tinklai būtų efektyvesni. Ponios ir ponai, kaip ir jūs, aš taip pat dalyvavau rinkimuose Europos parlamentą kaip kandidatas ir buvau išrinktas. Daug piliečių dalyvavo tose rinkimuose, taigi aš puikiai žinau, kokie klausimai mūsų piliečiams labiausiai rūpi. E, piliečiai patvirtino, kad transportas ir gerai veikianti transporto infrastruktūra yra nepaprastai svarbus jiems. Europos parlamentas pasirūpino kad tie pinigai, kurie numatyti TNT tinklams, būtų patrigubinti. Ir aš sakyčiau, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip arti piliečių jūs esate. Transportas ir judumas yra Europos integracijos esmė. Aš tikiu, kad Europa 21 amžiuje nusipelno pasaulinio lygmens transporto sistemos, jeigu mes norime išlikti pasaulio lyderiai um, ir turėti aplinkosaugiškai gerą, saugią, modernę transporto sistemą, visą judumo sistemą, logistiką. Taigi mums reikia tvaraus stuburo visuomeniai. Ekonomikos augimas ir gerų, tvirtų darbo vietų kūrimas yra prioritetas Junkerio komisijai. Ir aš manau, kad mūsų bendros pastangos transporto ir erdvės rytyje tikrai prisidės prie šių tikslų. Esu pasirengęs intensyviai dirbti kartu su jumis ir prisidėti prie prezidento prezidento Junkerio pažado sukurti iš naujo 300 milijardų eurų investicinį paketą, įmatis naujoviško požiūrio ir kaip sverta ES, ES lėšoms panaudojant taip pat, ES lėšas panaudojant, modernizuojant ES infrastruktūrą. Aišku, mums reikia gerų projektų, mums reikia toliau ir gero bendradarbiavimo su Europos investicijų banku. Mums reikia taip pat gerų santykių su privačiu sektoriumi, kad iš tikrųjų Europa išbristų iš krizės ir turėtų pasaulio lygmens infrastruktūrą 20 21 amžiui ir po, tiems poreikiams patenkinti. Aišku, kad mums reikia iškios in, vizijos, mums reikia um, Europą parengti ne tam, ko mums reikia dabar, bet mums reikia paruošti ją ateidžiai tam, ko mums reikės po 10, 20 ar 30 metų. Tai reiškia, kad mums reikia išmanios transporto sistemos, mums reikia tarp, tarp modalinių daugia rūšių visiškai apjungtų integruotų tinklų paremtų naujomis palidovinėmis ir skaitmeninėmis technologijomis. Mums reikia naujų paslaugų ir e, produktų, kurie leistų Europos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 turėti platų pasirinkimą įvairių tvarių transporto alternatyvų, kad iš tikrųjų būtų galima tiesiog savo išmaniajame telefone paspausti mygtuką ir viskas veiktų. 70 procentų es piliečių gyvena miestuose, transportas turi didžiulį poveikį jų gyvenimo kokybę, ar jie vaikščiotų pėsčiomis, važiuotų dviračiu, automobiliu ar autobusu. Todėl mums reikia transporto sistemos, kuri būtų paremta novatoriškais sprendimais. Tokiu būdu Europa susigražintų savo konkurencingumo pranašumą ir sukurtumėm tikrai šaunias darbo vietas jaunimui, galėtumėm užtikrinti stabilumą 11 milijonų transporto darbuotojų, kurie tikrai pasišventė dirba šioje srityje. Ir galiausiai mums reikia tokios transporto sistemos, kurioje būtų patys aukščiausi saugos ir saugumo standartai. Jūs galite paklausti, kaip tą viziją gyveninti, kur pradėti. Aš paminėjau TNT tinklą ir noriu jūs patikinti, kad jei mane patvirtinsite, tikrai labai dir, daug dirbsiu gyventydama šios projektus. Dirbsiu vardan visų koridorių, stengsiuos iš, iš, išspręsti dar tas probleminės vietas ir tikrai um, nedvėjodamas tais, naudosiu taisyklę. Arba naudoji, arba prarandi tam, kad išliktų motivacija tarp valstybių narių. Ir iš tikrųjų, kad tie tinklai būtų gyvi, aš jau um, esu pasirengęs dirbti su jumis labai daug, rengiant ir teisėkurnius pasiūlymus, kurie dabar yra svarstomi pavyzdžiui, ketvirtasis geležinkelių paketas arba bendra, e, e, bendras Europos dangus, aš manau, jie turi pasiekti didelės pažangos. Ir noriu patikinti, kad tikrai socialinio jautrumo klausimai, visas susirūpinimas tikrai bus mano dėmesyje. Ir mm, mano pasiūlymai bus gilinti socialinį dialogą, dirbti su socialiniais partneriais, kad turėtumėm modernę transportą eksporto e, sritį, tačiau nepakenktumėm tvirtiems socialiniams standartams. Aišku, kad e, Europos transporto sektoriui pozityvus de, e, pasikeitimai įvyks tik tuomet, jeigu Europos Sąjunga sieks aukščiausio lygio e, keleivių teisių užtikrinimo. Ir aš manau, kad iš tikrųjų čia labai svarbu galvoti apie tokias įmonių praktikas, kaip kad pavyzdžiui per nelik didelis bilietų pardavimas arba tvarkaršių pakeitimai paskutinę minutę, tą, jo, jie turi atsisakyti tokių dalykų. Gerbiami parlamentarai, bendra Europos transporto erdvė turi apimti visas transporto rūšis. Mes turime galvoti apie geležinkelio sektoriaus tarpusavio saveikumą, įvengti fragmentaciją, pasiteldami tokias signalizavimo sistemas, tokias kaip RTMS. Ir mes turime pasinaudoti ir Europos geležinkelio agentūrą tam, kad e, nebūtų tų 26 tūkstančių skirtingų nacionalinių taisyklių, kurios vis dar blokuoja šios sektoriaus galimybės e, perėti prie m, tikrai m, e, tikrų, pas, tikrų pasikeitimų ir bendrų įmonių, kaip, kaž, kaip kad, pavyzdžiui, Shift to Rail. Mes turime galvoti apie tai, kas brangiai kainuoja mūsų piliečiams ir galvoti, kad tos paslaugos turi būti efektyvios ir atitikti kainą. Ir, ir tuo pat metu reikia padėti ES geležinkelių gamintojams, kad jie galėtų išlaikyti savo pagrindinės pozicijas pasaulyje. Aš taip pat labai tikiu bendra Europos erdvė. Aš negalvoju, kad mes galime toliau prarasti po 5 milijardus eurų kas met, vien dėl to, kad nesugebame sugebama sukurti darnios Europos oro erdvės. Mes turime galvoti apie e, mūsų orlaivius, kaip jie skraido ir brangesniais, ir ilgesniais maršrutais, kaip yra daugiau CO2 išlakų kūriama e, jie yra priversti tai daryti. Mes todėl turime pakeisti viską šioje srityje. Mes turime galvoti apie oro uostų geresnį veikimą ir pajėgumus, apie mūsų kaiminystę, vidurio rytus pavyzdžiui, kur iš tikrųjų didžiulė konkurencija. Mums reikia tinkamų pajėgumų Europoje. Taip pat aš manau, kad mūsų oro erdvę reikia tam paremti ir aš manau, kad Cezar atlieka puikų darbą. Aš manau, kad palidovinis potencialas yra labai svarbus ir mūsų e, šios, e, šis sektorius turi išlaikyti savo pranašumą ir konkurencingumą ir užtikrinti saugą. Taip pat, kaip žinome, Europa yra stambiausia didžiausias priekybinis blokas pasaulyje, tačiau kartais mes pamirštame, kad 75 procentus mūsų eksporto ir importo perveža laivai. Mes turime didžiausią laivyną pasaulyje. 40 procentų pasaulio laivų yra Europos nuosavybėje. Trys Europos mm, uostai yra didžiausi vartai į jūrą planetoje. Todėl mes turime sutelti dėmesį šį sektorių. Turime užtikti, kad šis sektorius, taip pat kaip ir kiti sektoriai, būtų visiškai integruotas į mm, tokią bendrą Europos transporto erdvę, kuri paremta įvairiomis transporto rūšimis. Tai reiškia, kad reikia uostų infrastruktūrą modernizuoti ir susėti su transeuropiniais koridoriais. Tai reiškia, kad Europos jūrų transporto sistema turi būti sistema be kliūčių ir tai tapti realybę. Taip pat turime surasti būdą efektyviai kovoti su šiltnamio efektą kūrenčiomis išlakomis ir oro tarša, kadangi mes kalbame apie globalę pramonė. Mes turime tikrai daryti pažangos ir jūrų organizacijoje, ir iki aviacijos atveju. E, čia valstybės narės juk yra narės, taigi bendradarbiavimas čia yra esminis. Kai ieškome naujų potencialų, mes turime daugiau dėmesio skirti vidaus vanden, vandenų sričiai. Labai dažnai jie galėtų suteikti geriausią sprendimą, ieškant taršos mažinimo, gebėjimų stiprinimo ir prieigos gerinimo. Tačiau ši e, rūš, transporto rūšis dar yra labai fragmentuota. Laivai labai pasenę, o pavyzdžiui, Dunojaus e, vandens keliais yra naudojamasi tik 15 procentų. E, viso potencialo. Dabar e, pagal Najadės programą mes galime padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms geriau dirbti ir būti konkurencingesniems šioje srityje. Jei leisime, gerbi parlamento nariai, aš norėčiau dabar e, baigti savo kelionę aplink pasaulį kelių transportų. 72 procentai keleivių yra pervežami automobiliais, 45 procentai krovinių pervežami sunkvežimiais Europoje. Tai yra ma, e, milžiniškas sektorius ir e, lygiai taip pat jis kelia milžiniškų iššūkių. Mes turime spręsti problemą susijusiu su geresniu kelių transporto organizavimo. Mes dabar matome, kad prarandame 1 procentą BVP kiekvienais metais dėl transporto grūščių. Turime e, kelių krovinių pervežimą geriau valdyti, kadangi akivaizdu, kad negalima toliau leisti tokios praktikos, kai vienas iš keturių sunkvežimių važiuoja tuščias mūsų greitkeliais. Turime išmitingai ir aiškiai taikyti uh, visas taisyklės. Ir aš manau, kad turime uh, detaliau svarstyti uh, tų taisyklių įgyvendinimą, pavyzdžiui, taisyklių dėl kabotažo įgyvendinimą. E, pramonės patirimas spaudimas mažinti transporto grūstis, triukšmo lygį, CO2 emisijas, tuo pat e, metu stengianti sustiprinti saugumą, e, akivaizdžiai ateityje tik didės. Dabar matome, kad reikia daugiau pažangos šioje srityje, kad nebeliktų tokių dalykų kaip 26 tūkstančiai mirčių kiekvienais metais keliuose. E, negalima priimti jokių nuolaidų dėl saugumo visoms transporto rušims. Europa ir toliau turi būti išlikti saugiausia transporto sritimi pasaulyje. Aš esu stikinęs, kad labai greitai mes galėsime kalbėti apie išmanesias transporto priemonės keliuose, kurios galės viena su kita susikalbėti. Taip pat galėsime naudoti alternatyvius energijos šaltinius, kuriuos numato Europos viso masto infrastruktūra. E, taip, e, mes e, sieksime pažangos kelių sektoriuje, bet jeigu mes tų tikslų norime pasiekti, turime sukurti adekvatų teisės bazę, teisinį pagrindą Europos infrastruktūrai. Aš labai džiaugiuosi, kad erdvė ir transportas vėl sugrįžo. Tai rodo, kad erdvė priartėjo prie vartotojų. Tai nuo dabar iki 2020 metų mes norime pasiekti, kad būtų sukurta reikalinga erdvės infrastruktūra, e, kad galėtų pradėti veikti Galilėjo Kopernikus e, ir jos galėtų tiekti paslaugas vartotojams. Kad tą pasiektume, ES turės per penkerius metus nusiųsti į orbitą dar 30 palidovų. Europa turi tvirtą industrinę bazę technologinių požiūrių. Erdvės programos ES turi galimybių sustiprinti jos konkurencingumą, skatinti mokslinius tyrimus, inovacijas ir sukurti darbo vietų bei ekonomikos ekonomikos augimą. Nepamirškime, kad kosmosas visų pirmiausia turi tarnauti Europos piliečiams. Europos piliečiai, ar jie naudotųsi telefonu, ar, per, ar vykdytų finansinės operacijas, ar skristų, ar žiūrėtų orų prognozes, ar ieškotų restorano, kuris yra arčiausiai jų automobilio. E, jie visada naudojasi erdvės infrastruktūra. 7 procentai europiečių BVP priklauso nuo pasaulinių navigacijos per palidovus e, įrenginių. Žinoma, kaip ir visos daug siekiančios įmonės ir techninių požiūrių sudėtingi renginiai, e, tai e, tas rytis turi tobulėti. Mes suprantame, kad mūsų gebėjimas pasimokyti iš praeities klaidų leis mums sustiprinti erdvės programas. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai, transportas yra tas rytis, su kuria esame visi susiję. Transportas yra šių dienų visuomenės stuburas. Europos transporto pramonė ir logistika yra Europos konkurencingumo ir inovatoriškumo varomoji jėga. Aš galėjau, jeigu jūs mane patvirtinsite kaip transporto ir erdvės komisijos narį, aš kartu su jumis dirbsiu, kad e, užtikrintume Europos kaip galarnės lyderės poziciją, kad sukurtume visas priemonės e, suteikiančias Europai uh, infrastruktūrą reikalingą 21 amžiui, skatinančios ekonomiką, kuriant darbo vietas, skatinant inovacijas ir apsaugant aplinką. Labai ačiū.